su jumis. Dėkuoju, noriu padėkoti nariams už klausimus ir paskirtai komisijos narį, e, nariui padėkosiu už atsakymus. Dabar ponui Hilai suteiksiu žodį daugiausiai penkioms minutėms, gal ir ilgiau porą minučių galite kalbėti, kadangi jūs labai griežtai laikėtės laiko kalbėjimo. Gal jūs norėtumėte dar paminėti kai kurios klausimus, e, į kuriuos neturėjote laiko atsakyti. Suteiksiu žodį jums galutiniam jūsų pasakymui. Ačiū pirmininkė. E, gerbiami komiteto nariai, jums taip pat dėkoju. Dėkoju už šį klausimą. Aš tikiuosi, kad jūs turėjot galimybę pateikti tuos klausimus, kuriuos norėjote pateikti. Man buvo pažadėta, kad klausimas vyks sąžiningai ir man atrodo, kad taip ir įvyko. Ir jūs paklausėte tai, ko norėjote. Taip, manau. E, buvo išsakyta daug pasikartojančių pastabų, klausimų, aš e, įsigilinsiu į tai ir taip pat pasižiūrėsiu tą sėtis, kur sakiau, kad pasižiūrėsiu. Dėl įgaliojimų norėčiau e, vėl pristatyti pagrindi, norėjau pristatyti pagrindinius prioritetus ir pabrėžti, ką reikėtų daryti. Ir tai atitinka jūsų pastabas. Pirmiausia, gyvendinimas. Reikia baigti darbą, kurį pradėjo pirmtakai mano ir šis komitetas, kad atkurtume finansų sektoriaus stabilumą. Reikės daug energijos skirti nuo pat mano darbo pradžios, kad taisyklės taptų realybė, e, bankų sąjunga, MIFID, kapitalo reikalavimų direktyva, visose srityse reikės dirbti. Aš iš po šio posėdžio susidarau e, įspūdį, kad jūs daugumą jūsų nuotė, kad aš baigčiau tą darbą ir kad parlamentas nori dalyvauti toliau procese. Aš e, sieksiu daryti abu šiuos dalykus dėl taisyklių įgyvendinimo, peržiūrios, vertinimo. Nemanau, ar verta turėti bendra, kad verta turėti bendras taisyklės, jeigu jos nebus taikomos. Ir taip pat reikia peržiūrėti taisyklės įgyvendinant. Taip pat turime nustatinėti naujus galimus rizikos šaltinius. Tam tikras darbas jau daromas, bankų struktūrinės reformos, kad nebūtų bankai pernelik dideliais laikomi, kad galėtų žlugti. Kitas dalykas, ne bankų. Uh, nebankiniai dalykai ir e, didysis dvidešimtukas yra suteikęs tam tikrus įgaliojimus. Mes taip pat turime užtikrinti, kad taisyklės būtų taikomos sklandžiai, būtų veikiama sklandžiai tarptautinėse rinkose, turime siekti e, bendrų tarptautinių standartų, taip pat įvertinti savo taisyklės, ieškoti ekvivalentų, priimti vieniems kitų taisyklės, e, su e, JAV dirbti ir finansinės paslaugos e, TTIP tai turėtų atsispindėti kaip pagrindinė dalis. Taip pat buvo pasakyta daugas apie vartotojus, finansinių paslaugų vartotojus. Mes turėtume daugiau dėmesio skirti vartotojams ir galėtume pradėti nuo e, susitikimų su vartotojų organizacijomis, kalbėti apie tai, kaip padaryti, kad e, rinka bendra veiktų geriau su draudimo bendrovėmis, galbūt bankų atstovais. E, manau, kad kita tema buvo darbo vietų ir augimo ekonomikos svarba. Tai yra didžiausia grėsmė stabilumui. Žinau, kaip svarbus stabilumas daugeliu. Didžiausias stabilumo priešas, mano nuomonė, yra žemas augimas ir e, žemas užimtumo lygis. Mes turime, negalime atskirti augimo klausimų, galvodami apie reglamentavimą, bet per kapitalų e, rinkų sąjungą, bankų sąjungą mes galime užtikrinti naudą uh, visą ekonomiką visose 28 valstybėse narėse. Aš kalbėjau apie tai, kad mūsų projektas skirtas visoms šalims ir norėčiau dirbti kartu su jumis šioje srityje. Ir aš daug dėmesio skirsiu padėdamas Žanui Klodui Junkeriui e, gyventinant 30 milijardų eurų investicijų planą. E, turėtume pažiūrėti, kaip finansų sistema galėtų suvaidinti savo vaidmenį. Galiausiai dar vienas dalykas buvo paminėtas, kalbant apie mane ir finansinės paslaugos, tai yra skaidrumo klausimas. Aš manau, kad kaip savokas skaidrumas labai svarbus dalykas tam, kad finansų rinkos galėtų deramai funkcionuoti, bet taip pat, kad galėtų deramai funkcionuoti ryšiai, kuriuos tikėčiausi palaikyti su jumis. Mes galime dėl turinio kartais nesutarti, bet negalime uh, e, nesutarti dėl to, kad aš tikrai e, dėl skaidrumo dalykų padariau viską, išreikšdamas pagarbą. Aš e, klausimo metu metu e, norėjau pasakyti, kad esu pragmatiškas, e, siekiantis kompromiso, europietiškas politikas. Aš netiek daug kalbu, esu labiau e, veikėjas, kuris siekia konkrečiai veikti. Aš daugą pasiekiau politikoje, bet taip atsitiko todėl, kad aš daug dirbau su kitais e, valstybės tenautojais, kolegomis, su įvairių partijų atstovais. Jeigu būsiu patvirtintas, norėsiu dirbti lygiai taip pat su visais iš jūsų. Baigdamas galiu pasakyti, kad mes visi e, turime labai daug prievalių šiame labai svarbiame istorijos etape mūsų kontinentui. Mes turime siekti gerų teigiamų pokyčių ir visi galime suvaidinti savo vaidmenį šiame procese. Aš tikiuosi, kad turėsiu galimybę dirbti su jumis, kad galėtume kartu e, eiti šiuo keliu, gyvendinti mūsų prievolės ir kad e, finansų sektorius e, būtų, dirbtų visų e, naudai, kad mes suteiktume finansavimo galimybę, užtikrintume ekonomikos atsigavimą, e, sugražintume piliečius į darbą ir tokiu būdu sustiprės pasitikėjimas mumis, kitomis ES institucijomis ir sustiprins ES įvaizdį piliečio akise. Ačiū pirmininkė. Thank you. Ačiū, paskirtasis komisijos nary. Dabar koordinatorių, vyks koordinatorių posėdis nuo pusės šešių iki septynių. Norėčiau baigti šį posėdį ir pasisveikinti su savo pirmtaku. Dar kartą ačiū gerbiamam Jonathanui Hillui. Ačiū Jums visiems, posėdis baigtas.